Ponas Posildas paprašė žodžio. Pirmininkė, labai vertinu jūsų pirmininkavimo metodus ir noriu jūs pagirti. Už tai prašau visų vicepirmininkų ketvirtadienį balsuojant per pietus nelinkėti mums gero savaitgalio, nes po pietų dar svarstome skubos tvarka klausimus ir balsuojame. Taigi prašau dar nesibaigus šios dienos posėdžiui, kuris baigėsi šiandien 17 val. nelinkėti mums gero savaitgalio. Aš parinkėjau žmonėms e, gero savaitgalio dėl to, kad turiu paskutinę galimybę tą padaryti ir ne, noriu pasakyti, kad mes nebeturime jokio darbo. Dabar e, Mikolasič. Dėkui, pirmininkė. Manau, kad labai apmaudu, jog daugelį šalių žmogaus teisų gynėjų darbas yra labai sudėtingas dėl to, kad yra griežtų ribojančių taisyklių, administracinių kliūčių ir dėl to, kad jis tampa beveik neįmanomu, dėl to, kad žmonės yra sodinami kalėjimus, jiems grasinama. ES yra labai rimta žmogaus teisų gynėja visame pasaulyje, dėl to kreipčiausi į komisiją ir paprašyčiau pasitelkti naujus įgaliojimus, kuriuos suteikė Lisabono sutartis ir uh, parengti ES gairias, kaip ginti žmogaus teisės ir tai turėtų būti rašyta visuose susitarimuose, prekybos sutarimuose su trečiosiomis šalimis. Aš visiškai sutinku su to, kas pasakyta dėl preventyvinių procedūrų su trečiosiomis šalimis, e, su kuriomis pradėtos prekybos, e, sutarčių dėrybos ir panašiai. Dabar Ponas Kasparekas. Pirmininkė, ponai ir ponios. Pone Hautela parengė labai gerą pranešimą, aš jį noriu padėkoti. Dabar reikia galvoti, kaip jį įgyvendinti. Žmogaus teisų gynėjų apsauga būtų kur kas, turėtų būti kur kas stipresnė. Aš balsavau dėl to už šį pranešimą. Mes turime galimybę apsaugoti visame pasaulyje daugelį žmogaus teisų gynėjų gyvybių. Jie neturi mirti visuotinių vertybių ar ten mes turime tai užtikrinti. Vieną minutę kitai kalbėtojai. Poniai Ovir. Jos nėra, tada ponas Batsin. Ir jo nėra. Dabar Koelio pranešimas. Ponas Mastela, balsavimo motyvų paaiškinimas. Vieną minutę. Ir atrodo, pono Mastelos nėra. Ar jis yra salėje? dėl Rome vairuoja pranešimo. Grįžote. Pone Ovirpė. Dėl e, Figoreido pranešimo, ar jūs norite pasisakyti ar ne? Po, ponas Takula, dėl sporto pranešimo. Pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už e, jo pranešimą. Doris Pak yra mūsų komiteto pirmininkė ir tema yra labai svarbi. Aš balsavau už šį pranešimą. Mes turėtume nepamiršti, jog egzistuoja etikos taisyklės, bet mes neturime jų pakankamai. Tai yra labai svarbu, tai viena iš didžiausių problemų šiuo metu, nes vyksta prekyba žmonėmis, kai kuriais atvejais matėme, kaip futbolo klubai yra įtraukiami į tokią veiklą. Mes turime užtikrinti, kad sportas būtų kaip galima švaresnis. Remiu pranešimą ir tikiuosi, kad UEFA ir EFA sukurs taisyklės. Ir FIFA sukurs taisyklės, kuriomis mes galėsime pasikliauti. Dėkoju. Europos Rusijos tikimas. Breda. Labai ačiū pirmininkė. Aš balsavau ne taip kaip frakcija dėl pirmo ir antrojo pakeitimų, kuriuos pateikė žaliųjų frakcijos bendrai rezoliucijai. Aš paremiau šiuos pakeitimus, nes jie, mano nuomonė, yra labai svarbus. Žiūrėsime į e, susitikimo rezultatus, reikia pasižiūrėti į žmogaus teisų situaciją. Man atrodo, kad e, reikia prisiminti, kad tai, kai buvo sutruota su demonstracija vykusi vadovų susitikimo metu, yra realybės Rusijoje dalis. Mes turime priminti Rusijos valdžiai, kad reikia laikytis fund, pagrindinių e, principų ir mes neturime taip pat nepamiršti, kad e, reikia užtikrinti sąžininko teismo teisę į sąžininką teismą ir kad neturi būti politikų kišimosi. Ponas Kėlamas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau išsakyti panašią nuomonę. Aš balsavau dėl Rusijos rezoliucijos už pirmą ir ketvirtą pakeitimus. Buvo teigiama, kad ne, ne ES ir Rusijos viršūnių susitikime reiktų spręsti visas žmogaus teisų problemas, tačiau tie dalykai yra susiję. Ir ypatingai kai atsižvelgėme į demonstracijas 40 Rusijos miestų gegužės 31 dieną, prieš pat viršūnių susitikimą demonstracijoje buvo prašoma teisės į laisvą susirinkimą. Ta turėjome paminėti, turėjome paminėti ir konkretaus veikėjo mirtį, mirties priežastis ir trečiajame pakeitime, kur uh, kalbama apie paplitusį nebaudžiamumą ir žmogaus teisų gynėjų pažeidimus, veiklos pažeidimus. Aš manau, kad panašius dalykus turėjome paminėti šiame, šioje rezoliucijoje. Pirmininkas. Potisevič, jūs norite pasakyti? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponę Hautalą ir jos kolegas iš Žaliųjų frakcijos, kurie pasiūlė pakeitimus dėl žmogaus teisų padėties e, ir žmogaus teisų gynėjų padėties Rusijoje. Viršūnių susitikime tie klausimai nebuvo aptarti, bet vis tiek aš manau, kad e, dėl to, kai balsavo mano frakcija ir aš asmeniškai balsavau už trečiąjį pakeitimą, kurį pasiūlė ponia Hautala, rezoliucijoje turėjome išreikšti savo nuomonę dėl to, kas vyksta Rusijoje ir kokie yra santykiai tarp Rusijos ir ES, turėjome išsameu tos santykius nušviesti. Uh, kalbant apie žmogaus teisų pagarbą, pagarbą į, į susibūrimus, į susirinkimus, tai turėtų būti svarbios temos mūsų išorės santykiuose, santykiuose ir su Rusijos federacija. Dėkoju. Ačiū. Izraelio išpolis ši rezoliucija. Ponas Higgins, vieną minutę. Pirmininkė. Aš susilaikiau balsuodamas dėl šios rezoliucijos, nes rezoliucija nėra pakankamai griežta prieš smurto kampaniją, kurią surengė Izraelio kariuomenė prieš Palestino žmonės gazos ruožė ir vakarų krante. Devinių žmogaus teisų gynėjų nužudimas tikrai papiktino žmonės visame pasaulyje. Tarptautiniuose vandenyse buvo atliktas piratavimo aktas ir negalime pritarti tam, kad Izraelė, Izraelis atsisakė nepriklausomų tyrimų. Ir taip pat turime pasmerkti JAV vyriausybę, prezidentą Obamą, kuris nekritikavo tokių žudinių. Negalime visiškai pasitikėti jungtinėmis tautomis, kad jos priims rezoliucijas nušviečiančias problemas artimuosiuose rytuose matome išpolius visame pasaulyje, tačiau Televyve buvo demonstracija. Ir rezoliucijoje tikrai galėjome labiau nušviesti problemas artimuosiuose rytuose ir reikalauti naujos demokratiškos visuomenės. Dėkoju. Pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją dėl padėties gazoje, bet aš manau, kad formuluotės nėra pakankamai geros. Aišku, labai svarbu, kad parlamento balsas būtų išgirstas, atsižvelginti tai, kas nutiko ko gegužės mėnesį. Uh, reikalinga, kad, matyt, reikalinga, kad būtų atliktas tarptautinis tyrimas, išanalizuojant, iš, iš, išanalizuojantis įvykius, kas, kas, nu, nuvyko, nu, kas nutiko tą dieną. Taip pat labai svarbu apžvelgti komentarnę padėtį gazos ruožę. Ir manau, kad bandymas apibendrinti, kas nutiko, tai yra tarptautinės teisės pažeidimas. Uh, Ir, aišku, kolektyvinė bausmė, apie ką kalbama C konstatuojamoje dalyje. Jeigu norime suvaidinti vaidmenį artimuosiuose rytuose, labai svarbu laikytis neutralios pozicijos, neįtakotos pozicijos. O su tokiomis formuluotėmis mes tikrai taikos nesurasime šiame regione. Dėkoju. Keliamas. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Dėl gazos rezoliucijos. Man emocinė prasme nebuvo jį labai gerai subalansuota. Uh, reikalaujame, kad būtų atliktas tartautinis tyrimas, bešališkas tartautinis tyrimas. Mes tačiau jokių išvadų ar vertinimų neskubame daryti. Dėl to aš ir pasisakau prieš antrąją antrojo paragrafo dalį, kuriame skelbiama, kad tai buvo tarptautinės teisės pažeidimas. Ir kad tyri, aš manau, kad tyrėjai turi tai nustatyti. Taip pat pasisakau prieš C konstatuojamąją dalį. Dėkoju. Pone Korhola. Pirminkė, sutinku su ponu Kelamu. Balsavau už šią rezoliuciją kaip ir frakcija, bet noriu pasakyti, kad mūsų rezoliucijoje, mūsų frakcijos rezoliucijoje buvo svarbių punktų, kurie neliko paminėti. Pavyzdžiui, EPP frakcija nori pripažinti Izraelio teisę egzistuoti saugiose sienose. Tai yra akivaizdu ir tai yra nepaminėta galutinėme rezoliucijos tekste. Norėčiau paklausti, kodėl taip atsitiko. Dabar ponas Takula. Pirmininkė, aš balsavau prieš šią rezoliuciją, kadangi Mano nuomonė, ji nėra subalansuota, nėra joje pusiausviros. Ji prieš Izraelį nukreipta ir nepasižiūrėta į platesnį vaizdą. Europos Sąjunga, mano nuomonė, čia Europos Sąjungai nepasisekė. Mes turėjome užkirsti kelią tam, kad mūsų piliečiai būtų laivuose, flotilės tikslas buvo provokuoti, kadangi taikomas toje teritorijoje e, jūrų embargo ir mes žinome pagal tarptautinę jūrų teisę, ką tai reiškia. Aš stebėjau tai, ką rodė televizija ir priejau prie išvados, kad flotilės tikslas buvo e, parodyti savo požiūrį nukreiptą prieš Izraelį. Aš negaliu Aišku, negalime remti veiklos, kuri remia terorizmą. Mes turime pasisakyti už žmogaus teisės, ginti Izraelio demokratinę valstybę. Ačiū. Ponas Soderga, Sodergan. Ačiū labai. Kritika Izraelio kariškių atžvilgių dėje neperina nuo žodžių prie darbų. Jeigu tokį išpolį būtų įvykdę Kubos arba Irano atstovai, užpuolė ES laivus tarptautiniuose vandenyse ir nužudė taikos aktyvistus. Kas tuo metu būtų įvykę, būtų visi kalbėję apie teroristinį išpolį Tuo tarpu mes e, turime privilegijuotus prekybinius santykius su Izraeliu ir mes turėjome reaguoti visiškai kitaip. Ši rezoliucija e, siūlo kai kurias formuluotės, tačiau apie veiksmus nieko nekalbama konkrečius, jeigu mes norime išlikti autoritetingi, turime pereiti prie veiksmų, ponia Horoštain. Nie wzięłam udziału w tym głosowaniu, ponieważ um, tekst ten zawiera tak poważne merytoryczne. Aš nedalyvavau balsavime iš vis, nes tekste yra tiek daug turinio klaidų, kad iš vis nereikėjo juos teikti. Pritariu kolegoms iš EPP ir ponui Takulai ir pasakysiu, kad e, šiandien smerkti Izraelį ir sakyti, kad jis pažeidė tarptautinę teisę prieš tarptautiniai komisijai, pareiškiant savo nuomonę ir reikalaujant, kad komisija iš tikrųjų būtų sukurta, yra visiškai beprasmiška, tai nesusiję su realybė. Be to tekste mes kalbame apie tuos, kurie yra susijęs su krovinių pervežimu, o ne į Palestinos valdžią ir tai yra susijęs su bereikalingomis aistromis. Dėkoju. Bosnija Hercegovina ponas Bigenin jo nėra. Toliau potviniai centrinėje Europoje ponas Mičel Ros. Vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pastaruoju metu vidurio ir rytų Europoje įsigaliojo katastrofinė padėtis dėl potvinių, įsivyravo tiksliau, upės įsilėjo iš krantų, mums reikia pagalbos savo turtą praradusiems žmonėms Džiaugiuosi, kad ES greitai sureagavo ir džiaugiuosi, kad mes taip pat palaikėme šį rezoliucijos projektą. Raginu Europos komisiją, kaip įmanoma greičiau, suteikti finansinę pagalbą vidurio ir rytų Europai nukentėjusiems žmonėms. Ačiū labai. Sako pirmininkas, skelbėme posėdžio pertrauką iki 15 valandos.